Ačiū pirmininkė. Nepagaliau jau pasiekėme šį etapą. Dešimtmetį užtruko es ir Singapūro laisvos prekybos sustarimo rengimas, tačiau e, po pakilimo ir nuopolių mes galiausiai patekome, pasiekėme galtinį etapą. Noriu patikoti Singapūro vyriausybei už paramą kantrybę, ypač ambasadoriui iš puikų bendarbiavimą. Noriu padėkoti komisijos nariui, prekybos generaliniam direktoratui už susitarimą, kuriam, manau, Europos parlamentas gali pritarti. Tačiau pirmiausia, noriu padėkoti kolegoms šešėliniams pranešėjams už puikų bendradarbiavimą. Klausimas tiems, kurie šį streamą vertina skeptiškai, kodėl reikėtų nemėgti šio laisvos prekybos susitarimo. Jis yra grindžiamas atitinkamu laisvos prekybos susitarimu su Kanada ir Japonija. Prekyba dabar vyks remiantis galiaučiams taisyk, taisyklėmis, kai Donaldas Trumpas nori statyti sienas, kurias atskirtų tautas vieną nuo kitos. Mes norime jas tarpusėje sujungti per prekybą. Singapūras yra saugus investicijų uostas ir dar koks, tai yra e, e, labai rimta svarbi rinka, turinti vieną iš didžiausių e, Turinti vienas didžiausių pajamų vienam gyventojui pasaulyje, Singapūrė įsikūrė, įsikūrusios daug tarptautinių kompanijų, todėl šis laisvos prekybos susitarimas tikrai atvertų galimybę dalyvauti ES įmonės viešųjų pirkimų procedūrose. Singapūras taip pat e, yra labai svarbus siekiant mums įsitvirtinti Azijos rinkoje, kuri yra viena iš greičiausiai augančių pasaulyje. Singapūras yra labai svarbus eksporto mazgas šį regioną. Todėl įsigaliojus e, Ramė vandenino partnerystės susitarimui, e, kuriame dalyvavo 11 šalių mums e, būtina su Singapūru sudaryti laisvos prekybos sustarimą, kuris būtų naudingas abiems šalims. Tačiau be prekybos aspektų šis sustarimas visiškai apriepia ir atspindi europinės vertybės, apie kurias mes daugelį savo rezoliucijų kalbėjome. Pavyzdžiui, niek, nei viena šio sustarimo nuostatų netrukdys taikyti apdairumo principas siekiant vyriausybėms apginti savo piliečių interesus, taip pat apsaugotos viešosios paslaugos. Parlamentas visuomet to reikalavo, taip pat importas turės atitikti europinius standartus, aplinkos sauginius reikalavimus, tinkamą e, žuvų ir miškų išteklių e, valdymą ir e, su juo susijusius reikalavimus. Aš labai palankiai vertinu Mm, e, įsipareigojimą e, Singapūro imtis konkrečių e, žingsnių siekiant ratifikuoti tris tarptautos darbo organizacijos konvencijas ir sutikimą pagal ES pagėdavimą spręsti investuotojų ir valstybių tarpusavio ginčius. Taip pat yra sudaryta atitinkama darbo grupė Singapūrė, kurios užduotis yra pritaikyti šalies teisės aktus prie Tarptautinės darbo organizacijos konvencijų, kalbant apie investicijų sustarimą, tai yra vienas iš pažangiausių iki šiol pasiektų sustarimų, turėtų tapti pavyzdžių ateities sustarimus. Noriu padėkoti komisijos nario komandai už tai, kad atsižvelgė į parlamento pastabas dėl investuotojų ir e, valstybių ginčių sprendimo e, sistemos kūrimą, siekiant e, aiškiai apibrėžti E, teisėjų įgaliojimus, užtikrinti e, procedūrų e, skaidrumą, patvirtinti Elgesio kodeksą, užtikrinti galimybę skūsti priimtus sprendimus, taip pat priversti vyriausybės vykdyti teismų sprendimus. Ir šis sustarimas pakeis 13 dvišalių investicijų sutarčių, kurias yra pasirašęs su Singapūru valstybės narės. Šis susitarimas tačiau turi vieną e, spragą, kurią reikėtų e, spręsti pasirašant būsimus susitarimus, jame numatytos atitinkamas investuotojų teisės, tačiau nėra numatytos e, jų pareigos. Manau, kad ateityje reikėtų šitą situaciją pakeisti. Ačiū ponui Martinui vėluojame 50 minučių savo diskusijose, taigi labai prašau neviršyti jums skirto kalbėjimo laiko, nes turime baigti e, posėdį dar iki vidurnakčio ir iš karto pranešu, kad diskusijoje nebus e, leidžiama pasinaudoti Melnosios kortelės klausimo procedūra. E, žodis kitam pranešėjo Antonija Lopesis Turis White. Ačiū, ponė pirmininkė. Noriu padėkoti kolegai Martinui, taip pat ir Singapūro ambasadoriui, bendradarbiavime su kuriuo mums labai smarkiai padėjo šis sustarimas parengtas gavus tikrai nemažai įvairios informacijos ir iš Singapūro Ir galime pereiti prie balsavimo. Štai dabar dėl šio išsamaus prekybos sustarimo su Singapūru ir tai yra svarbi žinia, kurią ES siunčia tarptautiniai arenai dėl bendradarbiavimo tarptautinėje erdvėje. Žinome, kad ne visi tuos dalykus žiūri taip, kaip mes. Mūsų siekis yra skatinti tolesnį bendradarbiavimą. Jau daugelį dešimtmečių su Singapūru palaikome gerus santykius e, įvairiais lygmenimis ir dvišaliams santykiams. Dvišalių santykių kontekste tai reiškia sustiprintą mūsų bendradarbiavimą saugumo, vystimo E, sritise ir tai bus naudinga mūsų piliečiams. Tai taip pat Singapūras mums turi ir geostrateginės reikšmės. Labai svarbu yra užtikrinti stabilumą tame regione, o tas stabilumas vėlgi svarbus yra mūsų įmonėms, ES įmonėms, patiems europiečiams. Singapūras yra viena Azijos šalių ir geostrateginių požiūrių yra labai svarbi, turint galvoje santykius su Kinija, Japonija ir taip toliau. Šis sustarimas e, pagerins investicinę aplinką ten ir taip pat dar norėčiau pabrėžti, kad e, partnerystės ir bendradarbiavimo sustarimas bus kuruojamas mišraus e, formo, kuriame bus kasdieną uh, dirbama, kad sustarimas tinkamai veiktų, ekonominis ir technologinis bendradarbiavimas, energetikos sektoriuje numatytas, aplinkos saugoje, transporto sektoriuje ypatingai laivybos ir aviacijos srityse, o kalbant apie saugumą, čia yra kai kurių labai esminių elementų numatyta, nes yra dalykų, e, kurie visiškai nepavaldus e, valstybių sienoms, e, kibernetinės atakos vyksta ir norint jas pažaboti reikia didžiulių sumų. Taip pat bendradarbiaujama ir akademinių mainų srityje norima siekti naujų e, darbo vietų kūrimo jaunimui. Kursime prieigą prie rinkų Ir taip pat vienas mūsų tikslų yra ir bendradarbiavimas su kitomis šalimis, kad būtų galima kaupti duomenis, rinkti juos ir veiksmingai kovoti su terorizmo grėsmėmis tokiu būdu. ES įmonės galės palaikyti komercinius santykius su Singapūru, bet taip pat ir su kitomis Azijos šalimis. Daugiau nei 10 tūkstančių 000 ES įmonių jau įsteigusios e, Singapūre ir veikia ar siekia aktyviai veikti visai, visoje Azijoje. Taigi tas sustarimas svarbus mūsų ekonomikai, numatoma daugiau įvairių galimybių priekybai, investicijoms, augimo skatinimui. ir taip pat turi būti užtikrinamas reikiamas saugumas ir teisinis tikrumas, kad būtų galima investuoti tinkamai į klimato kaitą atsižvelgiama ir čia geopolitinė Singapūro uh, rolė taip pat svarbi, kalbant apie gamtinės katastrofas, yra sukurta nebloga platforma, kuri skirta bendradarbiauti aplinkosaugos ir klimato kaitos valdymo klausimais. O pabaigoje dar norėčiau padėkoti visiems šešėliniams pranešėjams už bendrą darbą, už jų indėlį ir tikiuosi, kad rytoj didelę balsų persvarą šis susitarimas bus patvirtintas mums visiems. Jis atneš daug naudos ir sukurs daugiau stabilumo ir naujų ekonominių galimybių atvers. Ačiū Jums dabar komisijos vardu, ponė Manštriu. Ačiū, pan pirmininkė, labas vakaras, gerbimi parlamento nariai. Noriu pirmiausia padėkoti pranešėjams, Davidui Martinui ir Lopesui Istūris Vaitui už jūsų puikiai atliktą darbą, ilgai e, bendrai keliaujant tuo mūsų pasirinktų keliu, kad pasiektume dabartinių rezultatų. Nedaug yra pasaulyje tokių tinkamų investicijoms ir priekybai vietų kaip Singapūras, kuris yra uh, E, atviras globalizacijos iššūkiams, permainoms ir sugebėjo turėdamas gamtinių išteklių vykdyti tokias reformas, kad galėtų tapti viena iš labiausiai pasiturinčių pasaulio e, valstybių, užtikrinančių gerovę savo žmonėms. Tai yra pavyzdys, kaip prekyba investicijos tvari plėtra gali dėrėti tarpusavį ir turi dėrėti tarpusavį. Ne atvirumas ES buvo naudingas ir e, praeitie, taip pat ir ateitie, manau, kad bus naudingas sprendžiant įvairius ginčtinus klausimus. Es ir Singapūras ilgą laiką buvo partneriais ir dabar nusprendė užtvirtinti savo partnerystę, pasirašydami tris sustarimus, kuriuos šiandien svarstame ir dėl kurių rytoj. Balsuosime naujas Es Singapūro partnerystės ir bendravimo susitarimas, e, nustatys bendrąją dvišalio bendravimo sistemą. Tačiau mes taip pat esame labai artimi prekybos ir investicijų partneriai. Singapūras yra vienas iš svarbiausių investicinių prekybos partnerių Pietričių Azijoje ir e, taip pat labai svarbus partneris tiesioginių užsienio investicijų ir paslaugų e, srityje. Šie sustarimai su Singapūru, jais bus nustatomas atitinkamas e, sistemos, siekiant labiau plėtoti glaudžius ryšius su E, Singapūru bus panaikinti e, muitai, taip pat e, netaikomos su muitais nesusijusios prekybos ribojimo priemonės, pavyzdžiui, automobiliams ir kitoms prekiams, tai atvers naujų galimybių tiek verslui, tiek ir atskiriems asmenims abiejose pusėje. Taip pat šis sustarimas turi ir visą apriepinti skyrių, kuriame yra, e, kuris apriepia tokias rytis kaip biologinė įvairovė, ekologiškumas, e, ženklimas etiketėmis, įmonės socialinė atsakomybė, taip pat sustiprina S ir Singapūro pilietinės visuomenės grupės, kurios turės prižiūrėti, kaip šie įsipareigojimai praktiškai gyveninami. Singapūro įsipareigojimas prisijungti ratifikuoti tris TDO konvencijas taip pat yra labai svarbus aspektas. Ir mes e, stebėsime uh, kaip Singapūras vykdys savo įsipareigojimus įsigaliojus e, šiams e, susitarimams. Singapūras jau pademonstravo, kad yra pakankamai ryštingai nusiteikęs tas nuostatas įgyvendinamas. Šie trys susitarimai glaudžiai susijęs su investicijų apsaugos susitarimais, susitarimu, kuriuo bus sukūrima investicijų apsaugos e, sistema prie kurios kūrimo taip pat prisidėjo ir Europos parlamentas. Noriu padėkoti jam už paėmą, sustarime taip pat atsižvelgiama į pilietinės visuomenės nuogastavimus e, kurie buvo išreikšti anksčiau dėl nepakankamo atsakomybės, atskaitomybės aspekto e, E, skaidrumo aspekto, aiškių taisyklių nebuvimo ankstesnėse dvišaliuose e, susitarimuose. Šiuo susitarimu bus sugriežtinti investicijų apsaugos standartai, kad būtų išvengta pieknaudžiavimo. E, šiuo susitarimu bus užtikrinama vyriausybių teisė tvirtinti naujus įstatymus, siekiant apsaugoti sveikatą visuomenės, aplinkosaugą, kitus suotinės svarbos sektorius, pat bus sukurta tinkama sistema kuri bus grindžiama tinkamu sustarimu laisvos prekybos su Kanada. Tai bus žengtas dar vienas žingsnis, kalbant apie investuotojų ir valstybių ginčių sprendimo sistemą, kad visame pasaulyje būtų sukurta atitinkama ginčių sprendimo sistema, E, į kurią vėliau bus įtraukiamas ir investuotojų pareigos, apie kurias kalbėjo ponas Martinas. Taigi, Šie trys sustarimai, dėl kurių sudarėmės su Singapūru, yra tikrai pavyzdiniai, tiesiog meistriški, meistriškai parengti. Ir Singapūras yra Pietričio Azijos regiono prekybos širdis ir e, todėl e, šie sustarimai padės mums vėliau dėrėtis su, su kitais partneriais dėl laisvos e, prekybos. Partnerystė bendravimas sustarimas yra labai nesvarbus žingsnis siekiant užtikrinti glaudesnius Singapūro tarpusavio ryšius, tačiau taip pat ir užtikrinti glaudesnius ryšius su visu regionu. Po prisimti papildomi dvi šaliai įsipareigojimais bus stiprinamas politinis dialogas įvairiose sritise žmogaus, darbuotojų e, teisų srityje bus skatinami kontaktai tarp žmonių, kultūriniai mainai, mainai švietimo srityje, taip pat gyvendinami užimtumo ir socialiniai projektai, bus stiprinama mokslinis ir technologijos bendrabiavimas, energetikos, aplinkos saugos, kovos su klimato kaita, gamtinių išteklių išsaugojimo, pažangių miestų kūrimo ir transporto sistemų kūrimo srityse. Bendrasis komitetas, kurį e, sudarys abiejų šalių atstovai pakankamai aukšto lygmenių bus įsteigas, įsteigtas, kad užtikrintų, jog būtų tinkamai gyvendinamos susitarimo nuostatos. Taip pat e, ši institucija e, teiks rekomendacijas susijusias su sustarimo tikslais. Singapūras tol pasisakė už regioninio daugiašališkumo principo taikymą Pietričių Azijoje ir nuolat koordinavo ES ir e, ASEAN šalių uh, tarpusavio dialogą, labai aukštai vertiname šias pastangas, tikimės, kad jos tai dar labiau sustiprės bendrapiavimą su Singapūru ir Azijan šalimis. Šis klausimas iš tiesų buvo labai vaisingas ir naudingas. Bendrapiavimas tarp es ir Singapūro iš tiesų jau šiandien vyksta eh, pakankamai plačiai šie susitarimai atvers dar didesnių galimybių e, potencialą, kuris yra grindžiamas bendra vizija, taisyklėmis grindžiama daugia šalė sistema ir veiksmingo daugia šališkumo principą. Ačiū Europos parlamentui išidėtas pastangas rengiant šį susitarimą, nekantriai laukiu parlamentarų palaikymo per rytos balsavimą. Ačiū pirmininkė. Dziękuję bardzo pani komisarz, z tego wynika. Dėkoju komisijos nariai mes galime pradėti diskusiją. Tikiuosi, kad e, diskusijos e, bendra nuotaka bus kitokia nei te, kai kalbėjomės su Italijos ministru pirmininku. Panas Kelė, dėkuoju. Pirmiausia, aš norėčiau padėkoti ponui de, e, Martin de, už bendradarbiavimą, dėkuoju visiems šešėliniams pranešėjams. Ilgai dėrėjomės ir galiausiai mes rytoj galėsime balsuoti dėl šio dokumento. ES ir Singapūro priekyba yra labai svarbi. Mes eksportuojame į Singapūrą, mūsų eksporto bendra vertė 55 milijardai, už Singapūro importo vertė sudaro 45 milijardus eurų. eurų. Taigi tai yra tikrai didžiulios apimtis. Aš dėkoju komisijos narį panėje Malstrom už puikų darbą. Šis susirimas bus labai naudingas įvairiems mūsų sektoriams, ypač žemės ūkiui Airijoje. Jie šiuo metu, mūsų ūkininkai yra labai susirūpinę da, dėl to, kaip jie galės e, da, eksportuoti savo produkciją da, da, po breksito. Taigi da, šis susirimas padės mūsų ūkininkams e, planuoti savo ateitį. Taip pat norėčiau pasakyti, kad panaikinant da, muitus ir netarifinės kliūtis galima suspręsti daugybę pro, problemų. Pro Jūsų pasiūlymas yra tikrai novatoriškas ir aš kalbu pirmiausia apie investuotojų ir valstybių ginčių sprendimo mechanizmą. Jei mes sugebėjome susitarti su Japonija ir su Kanada, tuomet mes turėtume ir didelės persvarą pritarti šiam susitrimui su Singapūru. Ir tuomet gal rytoj vakare po balsavimo galėsime visi pakelti airiško viskio taurelę už, šio, viso, už sėkmingą šio darbo baigti. Dėkuoju, norėčiau visiems priminti, kad jūs neturėtumėt viršyti jums skirto laiko. Alėsė Moska. Dėkuoju, panė pirmininkė, komisijos narė, gerbėjai kolegos. Šiame parlamente mes nesiniai balsavome dėl ES Japonijos susitarimo ir šiandien kalbame apie strategiško susitarimo e, sudarimą. Strategiškas jis yra tai ir mūsų piliečiams, mūsų įmonėms. E, JAF da, paliko tuščią vietą da, ir mes e, dabar galvojame, kaip ją galima būtų užpildyti. Mūsų laisvos priekybos e, pozicija yra labai patraukli kitoms šalims, labiau nei kada nors praeitėje. Ši partnerystė padeda mums skleisti mūsų vertybės ir standartus visame pasaulyje. Mes turime ir darbininkų apsaugos, vartotojų apsaugos ir aplinkos saugos nuostatas. Tai padeda mums apsaugoti piliečius nuo globalizacijos neigiamų padarinių. Ir aš konkrečiai norėčiau paminėti, kad Singapūras įsipareigojo ratifikuoti TDO konvencijas, laikytis Paryžiaus susitarimo. Ir taip pat Singapūras įsipareigojo apsaugoti mūsų geografinės nuorodas. Bet tai dar ne viskas. Nepamirškime, kad 90 procentų visos ekonomikos augimo vyks už ES ribų ateityje. Ir tai reiškia, kad mes turime ieškoti naujų rinkų tam, kad galėtume paremti tolesnį ekonomikos augimą. Singapūras užima labai svarbę vaidmenį Pietričių Azijos regione. Tai yra nepaprastai gyvybingas regionas, tai yra taip pat svarbi rinka mūsų įmonėms. Ir aš kalbu ne apie stambes įmonės. 90 procentų Singapūrė veikiančių Europos įmonių yra mažos ir vidutinės įmonės. Jų bendra apyvarta yra 33 milijardai eurų. Ir da, da, Singapūro ekonomika yra visiškai suderinama su mūsų ekonominė sistema. Mes neturėtume da, tam uh, kenkti. Akivaizdu, kad šie susitarimai yra labai svarbus mūsų darbuotojams, nes jų pagaminama produkcija yra vertinama ir parduodama visame pasaulyje. Ir mes taip pat galėsime apsaugoti mūsų darbuotojus nuo bet kokių neigiamų globalizacijos padarinių. Dėkoju. Toliau ponas Tanok. Pone Pirmininkė, Europos Sąjungos ir Singapūro laisvosios priekybos sustrimas yra dar vienas pavyzdys to, kaip Europos Sąjunga uh, E, gali labai sėkmingai veikti tarptautinėje prekybos erdvėje. Ką tik kalbėjome apie mūsų susitrimą su Japonija. Ir mes e, darome viską, kad mūsų 28 valstybės narės gali, galėtų naudotis pasaulio rinkomis. Iki Britanijos išstojimo liko tik tai 45 dienos. Ir aš galiu tik tai dar kartą prisiminti visą tą melą, kurį. Uh, išliejo mūsų piliečių, tie, kas norėjo pasitraukti iš ES. Jie teigia, kad mes galėsime pasirašyti to, tokius dvišalius susitarimus su Ozeano šalimis, kurių nenorėjo pasirašyti ES arba ES norėjo tokius susitarimus, kurių būtų nenaudingi Junktinė karalystės. Tačiau šiandien mes kalbame apie tokį susiti, susitarimą su Singapūru, kuris yra pagry, paremtas mūsų patirtimi pasirašo susitraumimus su Kanada ir Japonija. Ir tai padės ne tik mums pagerinti e, priekybą su sandraugos šalimis. Ir akivaizdu, kad po kovo 29 dienos ES priekiaus kur kas sėkmingiau su sandraugos šalimis nei kada nors dar ateityje, bent jau e, matoma ateityje, pavyks jungtiniai karalystiai. Ir e, da, žinome, kad iš Britanijos į Singapūrą neseniai buvo perkeltas labai svarbus automobilių gamintojo gamykla. Tai yra labai geras pavyzdys to, su kokiamis problemomis mes susidursime Junktinėje karalystėje. Dėkuoju, panė pirmininkė, gerbimoji komisarė, gerbimoji kolegos. Pirmiausia, aš norėčiau pasakyti, kad uh, Mes puikiai bendradarbiavome su šešėlinės pranešėjais ir pranešėjų Davidu Martinu ir Tarptautinės priekybos komitete da, vyko balsavimas, jis atspindi mūsų puikų bendradarbiavimą. Taip pat norėčiau padėkoti Singapūro ambasadoriui už jo bendradarbiavimą ir kantrybę. Gerbėjai kolegos, mes turėtume paremti ir pritarti ir laisvos prigiaus susitarimų ir investicijų apsaugos susitarimui, nes šie susitarimai yra naudingi ir Singapūro Europos Sąjungai ir mūsų vartotojams. Dėrybos dėl laisvosios prekybos susitarimo buvo pradėtos 2009 metais, praėjo beveik 10 metų ir pagaliau galime balsuoti dėl šio do, dokumento. Singapūras yra stambiausias mūsų partneris Azijoje ir da, jam tenka da, du trešdaliai ES rezienų prekybos prekiamis ir paslaugomis apimties. Singapūras taip pat yra da, Azijos transporto ir prekybos centras. Tai yra likvartai į da, Azijos rinkas. Ir džiaugiuosi, kad šis susitarimas su Singapūru yra susitarimas uh, E, su pirmąja Aziano šalimis. Šis susitarimas pakeis 14 dvišalių e, susitarimų su Singapūru. Ir tikiuosi, kad mes rytoj mes balsuosime taip pat ir už naują investicijų apsaugos e, mechanizmą. Šis susitarimas padės mums užtikrinti didesnę mūsų produktų saugą ir aplinką. Investicijų apsaugos susitarime yra, numat, yra numatytos nuostatos, kurios užkirs kelią palankesnės jurisdikcijos paieškoms ir kitai nesažiniai praktikai. Aš taip pat norėčiau pripažinti komisijos narės ponios Melstrom darbą siekiant didesnės skaidrumo ir atskaitingumo. Gerbėmi kolegos, mūsų ūkis Europoje auga. Plėt, plėtojant prekybą, o nedidinant įsiskolinimus. Ir aš manau, kad mes turime toliau žengti šią linkmę. Dėkoju Jums, ponė pirmininkė, sako da, ponas Tremoza lenkiškai. Ačiū, ponė Ramonai. Dabar pasisakys Guengal frakcijos atstovė Anė Marija Miner. Pirmininkė, Norėčiau pareikšti simtus prieštaravimus dėl investicijų sustarimo su Singapūru. Jame yra e, naujas, e, nauja pastraipa dėl investuotojų ir valstybių ginčių. E, tai yra arbitražo teismas, žinau, kad jūs jį kitaip vadinate, tačiau tai yra tai, kas yra įmonės gali kreiptis į teismą ir, apkursti, ir apkur, apskūsti vyriausybės, jeigu jos mažina jų pelnus. Tai yra grėsmė teisiniai valstybė ir demokratijai. Antra. Sutartie yra numatomas įskaitinės investuotojų teisės, tačiau nėra jokių prievolių siekiant tvarumo politikos tikslų ir dėl to nukentės kovojantis už aplinkosaugą. Taip pat uh, Užsienio investuotojams yra matomas galimybės supirkinėti valstybių obligacijas. Krizių atveju investuotojai galėtų blokuoti e, e valstybių skolų restruktūrizacijos procesus. Taigi e, šiais susitarimais yra iškeliami tarptautinių koncernų interesai aukščiau piliečių interesų. Daugiau nei pusė milijono žmonių E, pasirašė tinkamas peticijas nukreiptas e, prieš e, SDS <clears throat> ir prieš tokio pobūdžio prekybos susitarimus. Taigi būtina juos sustabdyti ir būtina sustabdyti tarptautinių koncernų įsigalėjimą. Ačiū. Pirmininkas, ačiū poniai Minio Žalių frakcijos vardu kalbės Reinhardas Butikoferis. Pone pirmininkė, komisijos narė, gerbiami kolegos, Vokietijoje spatarlė sako, kad tai, kas ilgai užtrunka, galiausiai atneša gerų rezultatų. Šis susitarimas ir rengimas užtruko labai ilgai. Singapūras e, tikrai laikėsi labai kantriai mūsų atžvilgių ir dabar mes jau pasiekėme finišo tiesėje. Šis sustarimas parodo, kad Europai reikia stipresnio bedarbiavimo su ASEAN valstybėmis tam, kad galėtume įtvirtinti savo vertybės ir interesus. Mums reikalinga strateginė partnerystė, jos siekiame su ASEAN valstybėmis, siekiant stiprinti saugumą ir ekonominį vystimąsi Indijos ramio vandenino regione. Norime stiprinti bendradarbiavimą daugia šalį bendarbiavimą ir norime, kad būtų visapuškai taikomos žmogaus teisės, pradedant nuo žodžio laisvės ir baigiant e, ekologinė socialinė pažanga e, bei mirties bausmės atsisakymą. Tačiau noriu paminėti ir problemą ir ją įvardinsiu angliškai tam, kad ir Singapūro atstovai suprastų, kad e, investuotojų apsaugos sustarimas neturėtų apriepti ir valstybės e, skolos e, srities, e, nes yra taikomas atitinkamos procedūros, kuomet valstybės penelyg įsiskolina. Dabar investuotojų ir valstybės ginčių, tarpusio ginčių sprendimo sistemoje yra numatytos valstybės skolos restruktūrizavimo procedūros, kurios e, yra kitokios nei dabar galioja Europos Sąjungoje, todėl būtų teikima pirmenybė vieniems investuotojams, kitų investuotojų atžvilgių, todėl mes e, raginame ir reikalame, kad rytoj dėl šios skirius nebūtų balsuojama, kol nebus išbaltos atitinkamo priedo dėl valstybės skolos restruktūrizavimo nuostatos iš šio susitarimo. Ačiū. kolega sėdintis 39 vietoje turėtų uh, nedrumsti viešosios tvarkos. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Mes negalime, de, uh, kaip mes galime leisti korporacijoms de, kreiptis į teismą dėl vyriausybė veiksmų? Gal Ir jūs norėtumėte taip pat e, dirbti savo piliečių naudą. Ir mes norime užtikrinti, kad čia priimami sprendimai tikrai būtų priimami nešališkai. Mes, jūs, mes negalime pritarti šiam susitarimui, nes šis susitarimas yra dar prastesnis nei susitarimas su Kanada. Jis tikrai e, sukels grėsmę mūsų bendruomenėms, mūsų regionams, mūsų šalims. Ir de, žinome, kad de, kad to investicinio teismo sprendimus pato galima bus da, e, panaikinti, kreipiantis į arbitražą. Ir aš visuomet remiu laisvę prekybą, tuomet, kai ji naudinga mūsų įmonėms. Bet čia mes kalbame ne apie prekybą, mes kalbame apie du skirtingus susitarimus. Vienas susitarimas yra susijęs su investicijomis ir jis leis įmonėms paduoti į teismą vyriausybės. Ir kitas laisvos prekybos susitarimas, kuris iš tikrųjų yra susijęs tik su eksportu ir importu. Uh, Ir tai, šis susitarimas būtų naudingas mūsų įmonėms, nes padėtų mums padidinti mūsų turimą rinką Azijoje. Ir iš tikrųjų aš galėčiau pritarti tokiam susitarimui, jei jis būtų skirtas vien priekybai. Tačiau aš noriu pasakyti, kad šios dėrybos vyko neskaidriai. Ir aš noriu pasakyti, kad komisija Europos parlamentui pranešdavo tik tai apie tai, dėl ko jau buvo susitarta. Pavyzdžiui, dėl geografinių nuostatų tikrai taip įvyko. Ir da, buvo ir kitų problemų. Vienas dalykas yra akivaizdus, kad mes negalėsime pritarti investicijų apsaugos susitarimui. Mes negalime leisti, kad veiktų ypatingi teismai, kurie leistų nagrinėti tik stambių korporacijų ieškinius. Mes visuomet tokiems dalykams priešinomės ir, to, ir būtent todėl mūsų piliečiai mūsų parėmė per rinkimus dėl tokios mūsų pozicijos. Frans Žemė dabar kalbės, ne frakcijos vardu, ponė pirmininkė, gerbimo komisijos e, narė. Taip, komisija, komisijos technokratai ir laisvos prekybos šalininkai nori vykdyti priekybą be, be sienų. ES seniau atsisakė savo sienoje, taikydama muito mokesčio ir šis sustarimas su Singapūru, kuris yra tarptautinės priekybos mazgas, dar labiau sustiprins laisvąją priekybą ateityje, atveriant mūsų uostus. Uh, E, Azijos ramėjo vandenino ir Šiaurės Amerikos prekiams, tai visiškai sužlugdys mūsų ekonomiką, tai kelia grėsmę e, Europos vartotojams, nes Singapūras nepripažįsta didžiosios dalies europinių normų, taip pat ir nepripažįsta, nes laiko europinių vertybių e, kurios nustoja galioti ten, kur pradeda galioti tarptautinių koncernų interesai. Puikiai žinome, kad Singapūras yra įtrauktas į e, mokesčių priebėgų e, pilkai sąrašą, tačiau e, niekas netrūkdo dėl to mums pasirašyti sutartį, nes prekyba neturi priešų, išskyrus tai, kad nei Prancūzijai, nei Europai ši prekyba nebus naudinga tarptautiniams koncernams, tačiau ji bus naudinga Tačiau žmonės to nenori. Žmonės nori priimti sprendimus dėl to, kas gali patekti į jų teritoriją, kas gali būti parduodama jų rinkose ar kas turi atsidurti jų lėkštėse. Ši sutartis yra naudinga e, tik tai e, globalios politikos šalininkams, tačiau kadangi žmonėms ji nepriimtina, tai jie tą sutartį ir atšauks. Ačiū dabar Godeliv Pistotrovol kalbės. Dėkoju, ponė pirmininkė, kalbėsiu tik apie keletą aspektų. Pirma, tai yra pirmas sustarimas, e, kuris buvo sudarintas po Teisingumo teismo sprendimo dėl mm, išskirtinės arba mišrios kompetencijos laisvosios priekybos e, sustarimu kontekste. Taigi tai yra tikrai um, išskirtinis e, susitarimas, dėl kurio balsuosime rytoj. Antras dalykas. Um, Singapūras pripažino tarptautinės darbo organizacijos e, konvencijas ir yra raštu įsipareigojęs jas ratifikuoti. Tai yra ir mums gera žinia ir pergalė, kurią reikėtų priskirti taip pat ir komisijos nariai dalyvavusiai dėrybose. Trečia, numatytas ir e, ginčių sprendimo mechanizmas, tai yra tai, ko mes jau metų metus parlamente reikalaujame. Dabar tai numatyta juodo ant balto sustarime su Singapūru. Jis dėl to sutiko. Tai irgi yra sėkmė. Galėsime per šį sustarimą vykdyti priekybą su daugeliu Azijos šalių e, sėkmingai, dėl to EPP frakcija rytoj balsuos už. Ačiū. Dabar žodis teikiamas poniai Grasvanda Heinz. Ačiū, gerbiami kolegos. Komisijos taip dažnai propaguojama prekyba visiems e, vis dar nėra užtikrinta, nes ir vėl čia uh, E, numatomas sustarimas, e, kuris e, duos naudos tik didiesiems koncernams, o aplinkosauginiai standartai, darbuotojų teisės yra sritis, kurių praktiškai iš vis nebus paisom arba tik labai menkai. Taigi reikia dar numatyti ir atitinkamas sankcijas už pažeidimus, tačiau to sustarime nematyti. Investicijų apsaugos sustarimas yra kiek geresnis, tačiau pagrindinės problemos e, ir toliau nesprendžiamos. Užsienio investuotojai vis dar turi daugybę privilegijų mm, palyginti su nacionaliniais ir nemanau, kad taip atrodo sažininga priekyba, todėl balsuosiu e, balsuosime tiek prieš mm, investicijų apsaugos sustarimą, tiek prieš prekybos sustarimą. Ačiū. Toliau ponas Janzahradil. Ačiū, ponė pirmininkė, ponė komisijos narė. Jau tris kadencijas dirbu Europos parlamente ir gerai prisimenu visą kelią iki šio susitarimo tarp ES ir Singapūro, kiek užtruko atsidurti čia, kur dabar esame. Pagaliau matome finišo tiesėje ir dėl to galime visi pasidžiaugti. Ekonominių logistinių požiūrį Singapūrą galime vadinti Pietričių Azijos regiono centru, bet ir taip pat galime teigiamai vertinti tai, jog e, sudaromi liberalų susitarimai su ne viena jau Azijos šalimi. Tarp jų yra ir Japonija ir tikiuosi, kad iki kadencijos pabaigos pavyks pasiekti susitarimą. Ačiū dabar Marytė Svakė. Marytė Svakė. Ačiū, ponė pirmininkė. Jau kelis šimtmečius vyksta prekyba įvairiais kanalais pasaulyje, dabar vis labiau e, glaudėja mūsų ryšiai ir dėl skaip, prekybos skaitmeninėje erdvėje ir bet kur pasaulyje, ar Indijoje, ar kur kitur esanti įmonė gali, pavyzdžiui, projektuoti interneto svetainę įmonė iš Brazilijos, visa tai gali vykti, tačiau turime užtikrinti, kad prekybos taisyklės užtikrintų vienodas sąlygas visiems ir kad e, visuomet, turime užtikrinti, kad visuomet veiksime turėdami omenyje tikslą dėl mm, didesnės naudos visiems. Prezidentas Trumpas mums aiškiai parodė, kaip atrodo priešingas variantas, kaip galima pakengti rinkoms, e, žmonėms, jų geroviai. Ir tikrai ironiškai skamba šiam kontekste įvairi kritika reiškiama man, kai jie kalba e, ne tiek apie pačią Kiniją ir padėtį joje, bet apie prekybos taisyklės. Singapūras yra mūsų partneris, su kuriuo deramės jau nei daugiau, nei mažiau, dešimt metų. Singapūras yra atvirai nusiteikęs dėl prekybos su mumis ir atviros ekonomikos e, šalis svarbi pietryčių Azijos ekonomika. Tačiau nei dėl šio sustarimo mes supanašėsime su singapuriečiais, nei jie mus kopijuos turime viską vykdyti pagal aiškius standartus, e, konkrečias taisyklės. Tad šiuo susitarimu džiugu, jog bus galima pakeisti 13 įvairių kitų susitarimų iki šiol galiojusių ir įvesti investicinių ginčių e, sprendimo sistemą. Mes pasisakome už tai, bus daugiau skaidrumo sukurta tokiu būdu ir ginčių sprendimo mechanizmas bus naudingas ir pilietiniai visuomeniai. Iš tiesų reikėtų paremti visiems šį šiuolaikišką sustarimą su Singapūru. Tokiais laikais, kai nacionalizmas, populizmas, protekcionizmas vis labiau įsigalėja, turime kalbėti vienu balsu ir siekti sažiningos prekybos tarpusavyje. Ačiū. Toliau ponas Morelė. Dėkui, ponė Pirinkė, gerbėjai kolegos, komisarė turime vis daugiau ir daugiau laisvosios priekybos sus, susitarimų ir jų artėjant kadencijos pabaigai vis daugėja. Visi tie susitarimai labai panašus, todėl kad yra pagrįsti tą pačią logiką, pagal kurią yra pirmenybė suteikiama stambaus kapitalo interesams, o ne vartotojams ir darbuotojams. Taigi nieko naujo čia nėra šiame susitarime su Singapūru. Nekalbama apie aplinkosaugos normas, nekalbama apie tai, kad da, da, reikėtų apsaugoti valstybės nuo stambių įmonių užmačių ir taip toliau. Kolegos yra labai entuziastingai nusiteikę. Jūs kalbate apie Singapūrą ir sakote, kad mes turime bendrų vertybių su, Singapu, su Singapūru. Na, aš noriu pasakyti, kad Singapūrė yra autoritariškas režimas, tai nėra de demokratija. Be to, tai yra pripažintas mokesčių rojus. Tai Singapūras yra tikras čempionas šioje šalyje. Mes vieną vertus teigiame, kad norime koreguoti su mokesčių vengimu, antrų, antrą vertus tai taip entuziastingai ir džiaugsmingai remiame tai šį susitarimą. Aš manau, komisarė, kad dar daug ką galima būtų padaryti, tobulinant mūsų santykius su šia šalimi. Dėkuoju. Toliau Janik Žado. Dėkuoju, ponė pirmininkė, komisijos narė, gerbėjai kolegos. Komisarė, jūs visiškai teisingai sakėte, kad Singapūras yra labai dinamiška ekonomika, bet jūs nekalbėjote apie žiniasklaidos laisvę ir apie demokratijos padėtį šis susitarimas pakenks demokratiniai sistemai. Kaip jūs to nesuprantate? Didėja populizmo praaiškų. Ir taip yra dėl to, kad suverenios galios nuolat perduodamos yra. Uh, atimamos iš piliečių ir perdedamos stambioms įmonėms. Dešimtis stambių da, da, įmonių įsikūrusių Singapūrė galės dabar apskūsti ES veiksmus sveikatos, aplinkosaugos ir kitose sritise. Tai sužlugdys mūsų demokratiją. Europa yra demokratija. Mes negalime visiškai atsiduoti daugiau e, tarptautinių įmonių valiai. Atmeskite šį susitrimą. Mes negalime nuolat remti stambės tarptautinės įmonės autoritarinius režimus ir mokesčių rojus. Tai tik, tai tik tai žlugdo mūsų demokratiją. Dėkoju. Toliau. Pa... Viljamas e, Dartmatas. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Labai gerai, kad kažkam taip rūpi priekybos sustrimas. Bet kuriuo atveju, Singapūras yra sėkmės istorija. Singapūro BVP vienam gyventojus yra didė, e, didesnės nei Vokietijos. Tačiau Singapūras nėra, nėra stambaus priekybos bloko. Da, a, e, narys. Ir gal jūs galėtumėt taip prisiminti. ES ir Singapūro susitarimas yra tikra sėkmė įtvirtinant laisvos prekybos principus. Ir reaguodamas tai, kas buvo pasakyta, da, prieš 40. Šis susitarimas yra pasisa, pasirašomas praėjus 45 metams po e, Junktinės karalystės prisijungimo prie ES. Jūs da, uh, elgėtės kaip toje laidoje the, uh, Strictly Come Dancing. Lietai, lietai, sparčiau, sparčiau, lietai, lietai. Dabar uh, ir ES ir Singapūros uh, susitarė dėl abipusio profesinių kvalifikacijų pripažinimo. Uh, Pagal šį susitarimą nėra numatytas laisvas asmenų judėjimas ir tai dar kartą parodo, kad laisva priekyba ir laisvas e, asmenų judėjimas yra du skirtingi dalykai. Dabar poro žodžių apie Brexitą. ES panaikins muitus taikomus Singapūrui, tačiau kartu ES grasina Junktinė karalystė, kad sukurs tikrąją sieną su ją. Ja. ES liberalizuoja priekybą paslaugomis su Singapūru, tačiau tuo pat metu ES skleidžia paniką ir baimę apie tai, kaip vyks priekyba paslaugomis tarp ES ir Junktinės karalystės. Vieną dieną gal ES galės. Junktinės karalystės atžvilgių parodyti tokią pat gerą valią ir sveiką nuovoką prekybos rytyje. Bet aš turiu pasakyti, kad ko gero ta diena išauš tik tuo met, kai dabartinis e, tarybos e, pirmininkas ponas Tuskas pagaliau atsidurs toje ypatingoje jam skirtoje vietoje pragare. Pono Tusko suplanuotas ir e, piktas ir aršus pikdžodžiavimas pasieks nieko. Nieko nepasieks. Jis tikrai ne, nėra naudingas. Aš raginu ES vadovus pasirašyti su Junktinė karalystė tokią laisvos prekybos sutartį, kuria, kuri būtų panaši į ES ir Singapūro prekybos sutartį. Danilo Os, pan Danilo Os. Toliau Danilo Oskal Lančinį, prašome. Dėkoju, ponė pirmininkė. Mes jau, daug, jau girdėjome, kad prekybos susitarimas, e, prekybo, laisvos prekybos susitarimas gali būti labai naudingas, neįtikėtina. Kiekvieną kartą, kai e, kalbama apie e, investicinius ir laisvos prikybos susitarimus su trečiomis šalimis, visuomet teigiame, kad jie visi yra mums labai naudingi. Ir e, tas dėrybos dėl to susitarimo buvo pradėtos tuomet, kai ekonominės aplinkybės buvo visiškai kitokios. Taigi, Singapūras yra labai svarbi pietryčių Azijos šalis. Ir Gali būti, kad šis susitarimas e, bus taikomas ir trečioms šalims, kurios netitinka mūsų taikomų nu, nuomo, normų. Nėra užtikrinta kova su padirbta padirbtomis prekimės, o nuo šio reiškinio e, kenčia labai Italija. Mes uh, Dabar priimsime daugybę prekių iš Malazijos, iš Kinijos, iš kitų Azijos šalių. Be to išlieka daug abejonių ir dėl apsaugotų geografinių nuorodų. Šiame susitarime nėra numatyta sukurti geografinių nuorodų registro ir mūsų geografinės nuostatos nebus automatiškai apsaugotos. Mes turėsime joms apsaugoti, pradėti atskirtam skirtą procedūrą. Ir da, priekyba finansinėmis paslaugomis, ko gero, yra tikrasis šio susitarimo tikslas. Kai kurios nevyriausybinės organizacijos teigia, kad Singapūras yra mokesčių rojus ir šis susitarimas nepadės mums užtikrinti, kad e, mokesčių rojų privalumais negalima būtų panu, iš, nu, e, pasinaudoti ir kad negalima būtų panaudoti nešvariai uždirbtų pinigų prekybai. Ponas Makalisteris, pirmininkė, ponas ir ponai, mėly kolegos, norėčiau išsakyti pastabą dėl išorės politikos ligmens. Dažnai e, šioje salėje jau esame kalbėję apie tai, kad per dešimtmečius susiformavusi sistema grįžimo taisyklėmis patiria rimtą spaudimą, nes partneriai pasitelkia įvairias protekcionistinės priemonės tam, kad e, e, sužlugdytų pasiektus rezultatus, todėl šis, šis sustarimas su Singapūru yra sudaromi pačiu tinkamiausiu laiku. E, Singapūras yra stiprus lygus partneriai, kurie suinteresuoti ir toliau ginti bendradarbiavimą ir daugišališkumo principą pasaulinės prekybos kontekste. Ačiū, pas e, Joachim Šuster. Dabar kalbės, ačiū, ponė pirmininkė. Europos Sąjungoje didžiuojamės tuo, kad kovojame ne tik už laisvą prekybą, tačiau taip pat ir už vertybėmis grindžiamą prekyba sudėdamoji to dalis yra būtinybė mūsų prekybos partneriams užtikrinti bent jau minimales darbuotojų teisės, todėl mums labai svarbu, kad Singapūras ratifikuotų visas taptos darbo organizacijos konvencijas ir sprendimus Singapūras, tačiau e, nėra nusteikęs to e, padaryti ir tai patvirtina paskutinis e, ekonomikos ministro laiškas. E, to, Toks Singapūro požiūris nėra priimtinas. Tie, kurie siekia privilegijuotų tarpusio prekybos santykių, privalo užtikrinti minimalę darbuotojų apsaugą. Ji yra svarbi ne tik Singapūro darbuotojams, tačiau mums yra labai svarbu, kad darbo jėgos atlyginimų dempingas netaptų konkurenciniu privalumu. Tie, kurie E, tie, kuriems rūpi vertybėmis ginčiama prekyba, neturėtų palaikyti laisvos prekybos sustarimo su Singapūru. Ačiū, ponas Eteridž, dabar kalbės. Ačiū. Kaip puiku matyti jūs čia visus taip besidžiaugiančius prekybos susitarimu su e, dinamiška žemų mokesčių e, šalimi sala. Turiu pasakyti, kad yra dar viena sala daug arčiau jūsų, su kuria galėtumėte panašų susitarimą e, pasirašyti. Nes e, kai e, jungtinė karalystė išstos Europos Sąjungos, Singapūras jau galės pasinaudoti tos laisvos prekybos sutarties teikiamais privalumais. Ir kas dabar vyksta, diskutuojama apie prekybą e, prekiamis ir paslaugomis, ir e, nebandant primesti <clears throat> vieniems, kit, e, vienie, vieniems kitiems kažkokių beprasmių taisyklių, kad diskusijos neužtruktų ištisus dešimtmečius. Jeigu tokį pasiūlymą pateiksite Junktinė karalystė, tai tikrai jį priims ponas Kolumbietis. Pirmininkė, e, sustarimas su e, Singapūru reiškia atitinkamą ženklą Kinijai. Singapūras, kuris įstojo iš Malazijos federacijos 65 metais, yra tam e, tikra Kinijos <clears throat> puolamoji platforma, nes 75 procentai Singapūro gyventojų yra Kinai ir tokiu būdu bus uh, atverta mūsų rinka Kinijos e, prekiams, nors mūsų rinka, e, Kinijos rinka taip pat atsivertų mūsų e, prekiams, tačiau akivaizdu, kad Kinijoje nei gaminių kokybė, nei kiti reikalavimai yra visiškai netitinka mūsų galiojančių normų, nekalbant jau apie Singapūro bankinę ir finansinę veiklą, kuri iš tiesų kelia rimtą susirūpinimą. Todėl siekiant apsaugoti Europos tautų ekonomiką ir ypač Prancūzijos ekonomiką, aš raginu jūs balsuoti prieš. Šį susitarimą. Ačiū. Dabar kalbės Jose Ignacijos Salafrankė Sančesneiro. Ačiū, ponė pirmininkė komisijos narį, noriu pasveikinti pranešėjus. Jis savo pranešimuose pabrėžia strateginę sustarimą su Singapūru. Svarba Singapūras yra svarbiausias es prekybos partneris Azijos regione, trečias pagal dydį europinių prekių importuotojas į Kiniją ir kitas šalis. Aš pasisakau už liberalę sąžininga prekyba šiais protekcionizmo laikais. Todėl noriu pasveikinti Europos komisiją, padėkoti už vykdomą prekybos politiką. E, parengti šį susitarimą reikėjo jau daug anksčiau, tačiau kaip komisijos narė minėjo, dabartinis globalizacijos laikais turime atsižvelgti ne tik į importo eksporto apimtis, tačiau taip pat ir į gamybos grandinę, kuri tampa daug sudėtingesnė, joje taikomos sudėtingos procedūros. Taip viskas užtruko šiek tiek ilgiau, tačiau dėl to mūsų piliečiams ir verslui svers naujų galimybių. Ačiū. Dabar kalbės ponė Kurtin Dalink. Singapūras yra mūsų strateginės partneris ir visiškai teisingai mes norime stiprinti mūsų ryšius. Tai yra pirmoji ASEAN valstybė narė, kuri pasirašo susitarimą su ES. Taigi šis susitarimas bus pavyzdys kitiems susitarimams. Prekybos susitarimai nesukuria viešųjų gerybių, jei juose įtvirtintos taisyklė įtvirtintos taisyklės nėra naudingos visiems. Todėl mes turime reikia e, e, atsižvelgti į tai, kad labai dažnai darbuotojų teisės, teisės priklauso nuo tų vyriausybės paskutinę akimirką prisimtų pažadų. Ir aš negaliu pritarti tam, kad stambioms įmonėms būtų suteikiamas papildomos teisės, kai tokie asmenys kaip Jolofan Nal atsidūrė. Uh, teisme dėl to, kad norėjo apginti darbuotojų teisės. Ponas Kasparė, ačiū ponė pirmininkė, ponė komisijos narė. Kolegos, pagaliau šis procesas bus užbaigtas ir galėsime rytoj balsuoti už sustarimą. Iš esmės jau daugelį metų jis buvo parengtas, tik nusprendėme paprašyti teisingumo teismo kai kuriuos dalykus dar išaiškinti ir iš tiesų labai išsamei buvo į tai pasigilinta. Ir pagaliau su Singapūru padarysime tą patį, ką jau ir su Japonija, su Kanada. Siekiame padaryti, numatyti sažiningas prekybos sąlygas, kad nebūtų taip, kaip teigia daugelis kolegų, kad laimė stipriausias tačiau užtikrinamos būtų visiems vienodos žaidimo sąlygos. Taigi, kolegos, kurie norite atmesti šį sustarimą, kas bus e, tuo atveju, kaip jums atrodo, juk mes e, prarasime daugelį galimybių, daug, daug rinkų mums užsivers, nieko neišlošime, jeigu ne. Pritarsime šiam sustarimui, taigi tie, kurie kritiškai vertinate šį sustarimą, labai raginčiau iki rytojus dar savo poziciją apgalvoti. Ačiū. Toliau ponas Silva Pereira. Ačiū, ponė pirmininkė. Pone komisijos narė, Europos parlamentas turėtų būtinai patvirtinti ir kuo greičiau visus tris sustarimus susijusius su Singapūru. Ekonominio bendradarbiavimo sustarimas e, stiprins mūsų tarpusavio ekonominius ryšius, Investicijų apsaugos sustarimas leis panaikinti dvišalį arbitražą, jo atsisakyti ir pagerins prekybą mm, partnerystės ir bendradarbiavimo sustarimas, kadangi ten kalbama apie darnę prekybą ir apie įsipareigojimus Singapūro ratifikuoti tarptautinės